So, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach dem Abstimmungs. Kągi, mėly kolegos, po balsavimų maratono šį rytą tęsame darbą, žvelgiame į darbo tvarkę ir dabar vyks klausimai. Tad širdingai sveikinu daktarą Marką Šprengerį. Sveiki atvykę į aplinkosaugos aplinkos visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto posėdį. Mes labai džiaugiamės, kad atvykote pas mus, kadangi taip parlamentas, konkrečiau mūsų komitetas turės progos su jumis pasikalbėti. O po klausimų ir atsakymo, atsakymų debatų parašysime jums rekomendacinį laišką. Taip pat sveikinuosi su profesorė Minerva Majori, ji buvusi parlamento narė ir taip pat profesorių, še, profesorių, profesorių Šeresą. Jūs abu esate atstovai valdyboje. Taip pat pas mus atvyko profesorius Rapčikas, dabartinis valdybos pirmininkas ir profesorius Egdal. Sveiki atvykę ir jūs, jūs buvote pereinamojo laikotarpio direktorius, pirmtakės Suzanos Jakob. Mes ją taip pat pažįstame, jie anksčiau buvo mūsų komitete, taip pat atvyko dar du svečiai, visi sveiki atvykę į mūsų komitetą. Daktaras Markas Sprengeris kovo 19 dieną buvo nominuotas kaip naujasis Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro ECDC Stokholme direktorius. Jūs nesate naujokas šioje, šiame centre, esate kadaise buvęs taip pat ir valdybos nariu, taigi dabar tiesiog galbūt pakeitėte frontus futbolą, gal sakytumėme pakeitėte tai aikštelės pusę. O taip pat buvote nacionalinio Niderlandų viešosios sveikatos instituto vadovas ir daugelį metų dirbote įvairiais su to susijusiais klausimais. Mūsų komitetui labai rūpi su sveikata susiję aspektai, tai yra dalis mūsų kompetencijos ryties ir turime tikrai labai energingai dirbančių šioje srityje narių. Be abejo, atidžiai stebime ECDC ir taip pat komisijos darbą visoje sveikatos politikos srityje. Jūs dirbate tarptautinėje aplinkoje, tai yra žmonės, darbuotojai iš įvairių šalių. Dirbama Stokholme, mieste, kuris tikrai turi ką pasiūlyti ir kur tikrai e, rūpinamasi darbuotojais, nuolatiniais darbuotojais. Net neužsiminsiu apie tuberkuliozę ir kitus klausimus, kuriuos jums ketina pateikti mūsų nariai. Ta padarysime vėliau. Dabar žodis jums jūsų įvadiniam žodžiui, prašom. Gerbiami šio komiteto nariai, man didelė garbė ir labai malonu jums kalbėti šiandien. Žinau, kad Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro ECDC direktorė Suzana Jakab tikrai vertino jūsų paramą tuo met, kai ECDC dar tik tai nesiniai buvo įsteigtas. Aš tikiuosi, kad jūs ir toliau mylėsite ECDC, e, kuomet jis pasieks savo paauglystės laikotarpį. Žinome, kad paauglystė yra sudėtingas amžiaus tarpsnis, tačiau tai taip pat labai gyvas ir daug žadantis laipsnis. Turiu tokios patirties, kadangi aš esu keturių vaikų tėvas. Taigi aš tikiuosi išgirsti jūsų protingų patarimų, atsakysiu jūsų klausimus po kelių minučių, tačiau pirmiausia, leiskite tarti keletą žodžių apie save ir apie savo planus ECDC. Studijavau mediciną Maastrichto universitete ir ten mane išmokė tokios koncepcijos - sveikata visiems. Tai ir nušvietė mano visuomenės sveikatos suvokimą. Vėliau specializavausi kaip medicinos mikrobiologas ir vėliau studijavau doktorantūroje gripo epidemiologijos srityje. Taigi gripas tikrai labai įdomis rytis. Mano dalyvavimas ES sveikatos politikoje prasidėjo beveik prieš 20 metų, kuomet Aš buvau infekcinių lygų epidemiologijos e, skyriaus direktorius Olandijos visuomenės sveikatos institute. Aš dalyvavau entuziastų grupėje, remiant komisijai, kuomet mes pradėjome kurti ekspertų tinklus, jungiančius visus sveikatos, visuomenės sveikatos institutus visoje Europoje. Mes mėginome sukurti gerą kokybę ES mastu palyginama infekcinių lygų, domenų bazė tokių lygų kaip tuberkuliozė, živ, kuri vis dar yra labai svarbi, hepatitas ir legioneliozė. Dešimtajame praėjusio šimtmečio dešimtmetyje tai padėjo mums pademonstruoti ES bendradarbiavimo vertę, kovojant su infekcinėmis lygomis. Ir tuo metu mes jau svajojome apie Europos masto lygų prevencijos ir kontrolės centrą. Mano karjera aukštesnio lygio vadyboje prasidėjo prieš septynerius metus, kuomet aš tapau Olandijos nacionalinio visuomenės sveikatos ir aplinkos instituto generaliniu direktoriumi. Šis institutas jungia pusantro tūkstančio darbuotojų, jo kasmetinis biudžetas sudaro 300 milijonų eurų ir po septynerių metų vadovavimo šiam institutui galiu pasakyti, kad gana gerai žinau, kas yra visuomenės veikata ir aš žinau, kaip vadovauti dideliai sudėtingai organizacijai, sudėtingoje aplinkoje. Aš taip pat šiek tiek esu susipažinęs su ECDC, Europos lygų prevencijos ir kontrolės centru. Ir žinau, kad suinteresuotos grupės turi labai didelių lūkesčių šio centro atžvilgių. Prieš dviejus metus aš taip pat pirmininkavau šio centro valdybai Taigi, e, nuo pat pradžių aš apibrėžiau šio centro strateginės kryptis. Ir taigi valdyba vėliau išrinko mane vadovauti ACDS ir ateinantys metai bus svarbiausias laikotarpis šiam centrui. Man labai malonu, kad aš paveldėjau centrą, kuris turi puikius, labai smarkiai motivuotus darbuotojus ir puikią mokslinę reputaciją. Norėčiau konsoliduoti šios pasiekimus ir pažiūrėti, kur mes dar toliau galime patobulėti. Neplanuoju jokių greitų pasikeitimų, kalbant apie centro mokslinius prioritetus, tačiau norėčiau e, patvirtinti tai, ką jums apibrėžė Suzana Jaka rugsėjo mėnesį. Taigi pagrindiniai Iššūkiai ACDC kalba apie kovą su antimikrobinėmis medžiagomis, živ, tuberkuliozė, naujomis lygomis, klimato kaita ir žinoma gripu. Taigi dabar žvelgiant į ateitį, aš planuoju susikoncentruoti ties trimis daug apimančiais iššūkiais. Pirmiausia, reikia užtikrinti aukštą mokslinį meistriškumą tų patarimų, kuriuos teikia ACDC. Antra, mes turėsime toliau vystyti ir stiprinti mūsų pagrindinės partnerystės. Ir galiausiai mes turėsime užtikrinti, kad ECDC įgyvendina savo funkcijas kaip organizacija. Taigi pirmiausia, kalbant apie mokslinį meistriškumą. Tai yra svarbiausias mūsų prioritetas. Aš noriu, kad ECDC būtų pirmoji organizacija, kuri teiktų geriausius mokslinius patarimus infekcinių lygų srityje. Aš noriu būti šimtų procentų užtikrintas, kad jums bus teikiami autoritetingi, nepriklausomi įrodymais paremti patarimai aukščiausios kokybės. Teikdami savo patarimus mes labai plačiai konsultuosimės, mes kalbėsimės su daugybė išorinių ekspertų tačiau. Tačiau mes jums konkrečiai pasakysime, kas yra tie ekspertai ir ar jie susiduria su kokiais nors konkuruojančiais interesais. Ir galutinis sprendimas dėl to, koks, kokie bus atsidėse patarimai, kokios bus rekomendacijos, visuomet priklausys nuo manęs kaip direktoriaus. Žinoma, bendradarbiavimas ir partnerystės yra labai svarbios šiam centrui, kadangi mes remiamės ekspertais ir ištekliais valstybėse narėse. Mums reikia išlaikyti stiprius, efektyvius bendradarbiavimo tinklus su valstybėmis narėmis. Taip pat mums vis labiau reikės kurti partnerystės su suinteresuotomis grupėmis valstybėse besiribojančiose su ES. Mes jau puikiai bendradarbiaujame su Pasaulio sveikatos organizacija. Šį bendradarbiavimą būtina išlaikyti ir toliau stiprinti. Mes ir toliau bendradarbiausime su kitomis ES agentūromis, tokiomis kaip EPSA ir Europos vaistų agentūra bei aplinkosaugos agentūra Kopenhagoje. Vis dėlto mūsų svarbiausios partnerystės yra su ES valstybėmis narėmis ir žinoma su ES institucijomis - komisija, taryba ir jumis. Aš tikrai tikiuosi išgirsti jūsų nuomonės dėl to, kokie turėtų būti ES prioritetai mūsų srityje, kadangi Europos lygų prevencijos ir kontrolės centrui bus būtina remti ES prioritetus. Aš noriu šiandien pradėti vaisingą dialogą ir tvirtą partnerystę tarp mūsų. Dabar kalbant apie organizacijos veiklą, mano trečioji ir trečiasis galutinis prioritetas yra užtikrinti, kad ECDC bus efektyvus ir patikimas partneris mūsų suinteresuotiems partneriams. Mums reikės ir toliau įdarbinti ir išlaikyti aukščiausio lygio darbuotojus. Tai yra vienintelis būdas, kuriuo ECDC galės teikti aukščiausio lygio nepriklausomus mokslinius patarimus ir rekomendacijas. Taip pat mes turime užtikrinti puikias darbo sąlygas. Tai reiškia, jog mes turime užtikrinti geras gyvenimo sąlygas Švedijoje. Mes turėsime pasirašyti gero bendradarbiavimo susitarimą su mūsų valstybė šeimininkė ir tai bus svarbiausias prioritetas nuo pat pirmos darbo dienos. Vis dėlto aš žinau, kad mes gyvename sudėtingų laikotarpių. Biudžetai skiriami sveikatos centrui biudžetai skiriami sveikatai susiduria su spaudimu visoje Europos Sąjungoje. Taigi mes turime vertinti tiek vertę, tiek ir kokybę, kurią gauname už pinigus. Aš tą suprantu ir mes jums tikrai sieksime būti atskaitingi. Galiausiai, pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad mes dirbsime su ACDC e partneriais, įskaitant, žinoma, ir e, šį komitetą, tam, kad pasiektume mūsų bendrą tikslą ginti ir gerinti ES piliečių sveikatą. Mes privalome dirbti siekiant sveikatos, kuri visiems žmonėms taptų realybę, žingsnis po žingsnio kartu, ne tik ES, bet ir kaimininėse valstybėse, kadangi jos yra susijusios su ES. Todėl aš aplikavau į šį darbą ir todėl aš esu čia. Ačiū uždėmesi. Ja, <clears throat> Dr. Sprenger, vielen Dank für die Einführung. Ačiū ponu Šprengeriui už jo įžanginį pasisakymą. Išgirdome pagrindinės jūsų mintis, kolegos po to užduos klausimus. Mūsų kontaktinis asmuo yra ponas Janakudakis, tačiau jam steiksime žodį vėliau, o pirmiausiai pasisakys ponas Lyze. Ačiū. Pone pirmininkė, ačiū ponio daktarė Špringeriui už prisistatymą. Prieš užduodamas klausimą norėčiau uh, mums priminti uh, Džono Bauvis, ankstesnio kolegos nuopelnus, kuris daug pastangų padėjo tam, kad ši, šis kontrolės centras tapti kūnų ir uh, daug prisidėjo prie jo įsteigimo. Kadangi mes esame aplinkos ir sveikatos apsaugos komitetas, tai turime abis rytis apriepti. Ir Suzana Jakob e, gruodžio mėnesį kalbėjo apie tai, kad šis centras taip pat dirbs ir klimato kaitos bei sveikatos apsaugos srityse, kokiu konkrečių priemonių planuojate šiuose sritise, kokiu pasiūlymu turėtumėte mūsų politiniams sprendimams. Taip pat norim priminti British Medical Journal apklausą, kuri buvo atlikta prieš keletą mėnesių šio žurnalo skaitytojų, buvo paklausta, koks buvo svarbiausias proveržis sveikatos apsaugos e, srityje ir kovojant su lygomis. Ir pirmoje vietoje buvo ne antibiotikai arba genų technologijos, o e, švarus vanduo. Ar jūs manote, kad e, jūsų centras galėtų prisidėti prie e, lygų užsikrėtimo per vandenį mažinimą? Ačiū Petriu Lyzė, kadangi Mm, čia vyksta kandidatūros svarstymas, tai e, scenarius bus toks pats kaip ir per komisarų kandidatūrų svarstymus. Po kiekvieno klausimo seks trumpas atsakymas. Prašau. Ačiū. Jūs e, kalbėjote apie klimato kaitą. Jeigu leistumėte, norėčiau šiek tiek daugiau apie tai pakalbėti. E, man klimato kaitos dalykai labai rūpi Ir šiuo metu diskusija vyksta tarp, e, vyksta aplinkosaugos ekspertų lygmenių. Ir mano vertinimu diskusija nepriklauso šiuo metu sveikatos ministrų kompetencija, tačiau aš norėčiau, kad šis klausimas būtų įtrauktas taip pat ir jų darbo tvarkė. Yra daug neiškumų susijusių su klimato kaita, mes tačiau žinome, kad infekcinės lygos e, yra susijusios su klimato kaita. Klimato kaita turės įtako šioms lygoms, taip pat kaip ir vanduo, vandens kokybė užkrečiamų lygų plitimui daro įtakos, tačiau šiuo metu dar egzistuoja labai daug netikrumų. Mūsų centras renka šiuo metu informaciją iš įvairių šaltinių, aplinkosauginių šaltinių, sveikatos saugos šaltinių ir šiuo metu yra pradėtas įgyveninti E3 projektas, kurio metu yra tarpusavyje lyginami duomenys gauti iš e, įvairių skirtingų šaltinių e, ir mūsų darbuotojai aktyviai tą informaciją analizuoja. Taigi, lygų prevencijos ir kontrolės centras e, yra užsakęs ir vykdo šiuo metu nemažai studijų siekiant įvertinti klimato kaitos poveikį sveikatai ir e, yra rengiamas tikras vadovas, kuris e, suteiktų informacijos, kaip e, kovoti su didėjančiu pažeidžiamumu įvairioms užkečiamosioms lygoms, įvairiems virusams buvo nustatyta, kad e, egzistuoja tam tikra moskitų rūšis, kuri gali e, išgyventi vandenyje ir platinti įvairias e, lygas pernešti. Taigi mes turime svarstyti ne tik aplinkosauginius klimato kaitos aspektus, tačiau e, ir klimato kaitos poveikį žmonių sveikatai ir šis klausimas ateityje bus dar labiau, dar, dar rimčiau nagrinėjamas svarstant mūsų darbo atvarkę. Dagmar Otberint, ačiū pirmininkė, ponė Šprengeri. E, jūsų gyvenimo prašymė radau informacijos, kad kalbate vokiškai, supranta šią kalbą, norėčiau keletą asmenių klausimų, todėl užduoti ir taip pat po to paklausiu apie agentūros veiklą. Jūs e, džiaugiatės, kad e, valdyba pasirinko jūsų kandidatūrą. Kaip žinote, e, vadovo atrankos procedūra buvo pakankamai kritikuojama kaip nepakankamai skaidri ir ta vadovų taryba, valdyba tiksliau neaišku ar e, ateitie palaikys jūsų darbus. E, taigi noriu paklausti, ar jūs esate tokia asmenybė, kuri įsiklauso į kitų nuomonę, įsiklauso į kitų patarimus, e, įtraukia žmonės į sprendimų prieimimą, ar esate labiau linkęs į autokratiškumą. Taip pat e, dėl interesų konflikto norėčiau jūsų paklausti galimo. Jau e, jūs ketą metų dirbate vieno kankamai didelio mokslinio instituto vadovu. Ar jūs manote, kad e, vykdomosios valdybos pirmininkas dalyvauja prieimant sprendimus skirti didelės pinigų sumas moksliniams institutams. Suprantu, kad nacionalinėms mokslo įstaigoms e, yra skiriamos, e, skiriama parama, tačiau ar jūs manote, kad valdybos pirmininkas turėtų priminėti sprendimus, skirti savo buvusiai darbuovietėje milijoninės sumas. Aš Nemanau, kad toks elgesys yra deramas ir e, noriu paklausti, kaip elgsis ateitie, kuomet susidursite su panašiomis situacijomis. Dabar norėčiau paklausti apie agentūros vaidmenį. Jūs iš didžiai e, pareiškite, kad e, esate didelės institucijos atstovas ir tuo mm, didžiuojatės. Tačiau ar jūs suvokite, kad e, šis centras yra Europinė agentūra ir e, prioritetai šios agentūros turės atsispindėti, e, veiklos prioritetuose turės atsispindėti taip pat komisijos bei Europos parlamento nuomonė. Taip pat noriu paklausti, kokią pridėtinę vertę jūs nuomonė iki šiol lygų prevencijos centras sukūrė gerinant Europos parlamento teisėkuros kompetencijas ir apskritai prisideda mm, kaip geriau prie mm, teisinės situacijos gerinimo. Kitus klausimus užduosiu per vėlesnius klausimų atsakymų raundus. Prašau galimybę atsakyti kandidatų. Question. Um... Labai ačiū už Jūsų klausimą. Man sunku spręsti dėl savo vadovavimo stiliaus. Na, sakykime, kad sulaukęs tokio amžiaus galiu Jums pasakyti, kad mes e, savo darbe dirbome labai geroje atmosferoje ir aš tikrai sugebėjau įsiklausyti į savo puikius direktorius. Vienas iš jūsų bendradarbiavimo ir su jumis, o jis e, pasižymi e, labai mo stiliumi ir aš šio daug ko pasimokiau. Man taip pat labai malonu klausytis įvairių valdybos narių nuomonių, o ten buvo įvairių nuomonių. Taip pat buvo įvairių lūkesčių dėl ECDC. Nėra lengva vadovauti ir suderinti įvairius lūkesčius, kadangi kartais kai kurioms valstybėms kyla tam tikras pasipriešinimas ir uh, mažesnės valstybės yra patenkintos Europos lygų prevencijos ir kontrolės centru, tačiau buvo tam tikras iššūkis suvaldyti visus skirtingus lūkesčius. Kalbant apie, apie interesų konfliktą, ateityje noriu remtis Europos visuomenės veikatos institutu. Jis yra labai svarbus. Kai kas kritikavo sakydami, kad ETDC neturi savo valdybos. Aš neturi tai yra savo laboratorijų. Aš pasisakau už savo nuosavų laboratorijų neturėjimą. Mes skiriame didelės pinigų lėšas siekiant įsteigti puikias laboratorijas kitose valstybėse. Aš buvau Berlyne, jie ten įsteigė puikią laboratoriją, taigi prašyčiau nebeduplikuoti ir nebekurti tokių laboratorijų Stokholme. Taip pat buvo užduota klausimų susijusių su projektais. Aš ne buvau atsakingas už sprendimų prieimimą, kuriant projektus, kuriuos finansavo ECDC. Šie projektai buvo susiję su mano institutu ar kitais institutais, tačiau tai yra vykdomojo direktoriaus atsakomybės rytis, o ne aukščiausiojo vadovo sritis. Kilo problemų Niderlanduose, žinoma, dėl to, kad nacionalinis visuomenės sveikatos institutas sumokėjo daugiau e, tam, kad atliktų tą darbą, palyginus su tais pinigais, kuriuos jie gavo. Taigi aš tikiuosi, kad visos Europos institucijos apmokamos mokesčių mokėtojų pinigais norės bendradarbiauti Europoje, kovojant su infekcinėmis lygomis. Dabar kalbant apie pridėtinę vertę, esu tikras, kad e, taip pat tai buvo akivaizdu ir išorinio vertinimo. ECDC teikia duomenis, e, kuriais remiantis vėliau galima imtis veiksmų. Ir žinoma, tai yra valstybių narių atsakomybė, taip pat ir tarybos, komisijos atsakomybė. Tačiau ECDC teikia duomenis, rekomendacijas visoms ES institucijoms ir valstybėms narėms. Man buvo labai malonu, kad prieš dviejus metus ECDC galėjo pateikti pirmą epidemiologinį, pirmą epidemiologinį infekcinių lygų ataskaitą. Ji apėmė visas infekcinės lygas. Ir pavyzdžiui, mes žinome, kad yra tam tikros e, skirtingos infekcinių lygų atmainos ir buvo svarbu turėti tokius duomenius, kad būtų galima nustatyti tinkamą strategiją. Pavyzdžiui, prieš dešimt metų gyvavo daugybė skirtingų tinklų, pavyzdžiui, vieni buvo skirti živ, kiti kitoms infekcinėms lygoms, dabar jie buvo perkelti į ECDC e, kompetencijos sritį ir galima skirti mažiau lėšų palyginus su ta situacija, kuri buvo tuo met, kai šie centrai nepriklausė ECDC. Taigi Dabar galima teikti, kad ECDC yra įspūdinga organizacija ir ji teikia pridėtinę vertę, taip pat ir dėl to, kad ji gali remtis išoriniais vertinimais. Ačiū, dabar žodis Marinai Paranovai. Thank you, uh, Ačiū, pirmininkė. Paskui Marina Janukudakis. Dėkoju. Pirmiausia, Norėčiau padėkoti e, gerbiamas išrinktasis direktoriau už jūsų pranešimą ir jų, už jūsų pateiktus atsakymus. Aš turiu tris greitus klausimus. Pirmiausia, e, pirmas yra susijęs su e, ekspertų nepriklausomumu. Mes turime daugybę patirties susijusios su infekcinėmis lygomis. Mes naudojamės savo šaltiniais, tarėmės su NVO, įvairiais universitetais, mokslinėmis institucijomis ir taip toliau. Ir man atrodo, mums reikia patikimo, nepriklausomo e, šaltinio, tokio kaip kad ir dabar yra įsteigtas Europos lygų ir prevencijos ir kontrolės centras. Prieš keletą savaičių mūsų komitetas e, prieėmė ataskaitą dėl veiksmų su vėžiu, kovai su vėžiu ir mes e, nusprendėme pasinaudoti esamų ECD, siekiant kontroliuoti neužkirčiamas ligas. Ir man įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Tai yra lik ir naujas požiūris. Pastarosius dešimt metų mes kalbame apie užkirčiamas ir neužkirčiamas ligas e, susijusias su visuomenės sveikata. Šalia to mes taip pat e, esame susirūpinę dėl neligybės sveikatos srityje tarp įvairių valstybių. Uh, Komisija jau pradėjo e, e, diskutuoti dėl savo požiūrio susijusios su diabetu ir kitomis lygomis, tačiau šis požiūris nėra nuoseklus. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Ir trečiasis klausimas yra e, labiau pasiūlymo pobūdžio. Komisijos vidaus audito tarnybos atliko, aud, atliko auditą dėl ECDC ir galbūt mes galėtume mūsų komitete jį taip pat pamatyti. Dėkoju. Ačiū, dabar prašom atsakyti. Um... Dėkoju. Patikimumas, skaidrumas ir nepriklausomybė iš tiesų yra labai svarbu. Aš manau, kad mes turėtume būti labai skaidrus. Mes įsteigsime ad hoc laikinai komitetą konkrečioms temoms ir labai svarbu, kad mes laikytumės tam tikro elgesio kodekso, kuris būtų privalomas visiems ad hoc komiteto nariams, taip pat sieksime vengti bet kokio interesų konflikto. Jeigu toks interesų konfliktas kiltų, mes turėsime nuspręsti, ar tam tikras ekspertas gali dalyvauti komiteto darbe ar ne. Kitas etapas yra tai, jog mes turėsime patariamąją valdybą, į ją įeis visi nariai, ES ekspertai, pilietinės visuomenės organizacijų nariai. Taigi aš manau, kad tai yra labai darnus požiūris ir galiausiai direktorius turės priimti sprendimą dėl to, kokios rekomendacijos bus teikiamos. Tai tiek būtų, kalbant apie skaidrumą. Aš norėčiau, kad Visos pavardės būtų pateiktos internete, būtų deklaruojami interesų konfliktai, taip pat internete bus skelbiami posėdžių protokolai. Žinote, šiuo metu aš esu nacionalinio instituto direktorius ir Kalbant iš sveikatos perspektyvos, mes žinome, kad neužkrečiamos lygos yra labai svarbios. Nutukimas, vėžys, fizinis neveiklumas yra labai svarbu ypač kalbant apie gyventojų senėjimą. Mes diskutavome valdyboje galbūt prieš dviejus metus ir visi sutarėme, kad mes turėtume susikoncentruoti ties neužkrečiamomis lygomis. Ir man dėl to labai malonu, kadangi pradžioje savo pasisakymę aš paminėjau paauglystę. Man atrodo, kad mes turėtume skirti laiko susitelkimų ties neužkrečiamomis lygomis ir ateityje priklausys nuo jūsų žinoma nuo komisijos, siekiant priimti sprendimą dėl mandato išplėtimo. Tačiau man visuomet išliks svarbiausias patikimumo klausimas. Jeigu mes išplėsime mandatą, mes visuomet turėtume išlikti patikimi ir turėti išteklius tam, kad galėtume pateikti patikimus patarimus. Tai nėra lengva, mums reikia ekspertų, tačiau aš noriu, kad ateityje mes dar diskutuotume šią temą. Ačiū. Taip pat kalbant apie jūsų pasiūlymą, žinoma, nebus jokių problemų ir mes pateiksime jums jūsų norimus dokumentus. Ačiū. Dabar ne Antonijo, o Marina Janukudakis. Prašom. Right. Ačiū ir taip padėkoju, kad teisingai ištarėte mano pavardę. Sveiki atvykę į mūsų komitetą, daktarė Šprengerį. Pirmiausia, norėčiau paklausti jūsų, kaip žinote, visame pasaulyje daugėja moterų užsikrėtusių živ. E, Jungtinėje karalystėje nuo 93 iki 2008 metų padidėjimas buvo tiesiog dvigubas, kitose valstybėse atveju taip pat daugėja. Praėjusiais metais ACDC surengė seminarą skirtą pasaulio AIDS dienai ir jis analizavo živ užsikrėtusių vyrų atvejus. Aš norėčiau išgirsti, ar jūs ateityje planuojate renkti seminarus, konferencijas ar na, darbo grupės, kurios analizuotų živ plitimą tarp moterų ir analizuotų tai, kaip didinti šios problemos suvokimą. Ačiū. All... Tai labai trumpas klausimas. Ar aš taip pat turiu minutę atsakyti į jį? Taip, ačiū. Pone Jana Kudakis, aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad pirmininkavote tam seminarui praėjusiais metais, diskutuojant apie živ. Man tai kelia dar didesnį nerimą, kadangi 13 procentų žmonių, kurie yra užsikrėtę, e, žino apie tą infekciją. Taigi dauguma net nežino, kad jie yra užsikrėtę. Daugėja naujų užsikrėtimų atvejų skaičius, tačiau aš nežinau, ar yra Europos mastų padidėjimas, kalbant apie moteris. Žinau, kad yra e, daugiau užsikrėtimo atvejų. E, tarp e, intraveninių narkotikų naudotojų, e, tai yra 6 procentų padidėjimas. Ir aš galiu tik įsivaizduoti, kad kalbant apie intraveninių narkotikų vartotojus, tarp jų taip pat yra ir moterų, ne tik vyrų. Ir žinoma, tai gali pateisinti šį padidėjimą. Nesu dėl to tikras, man dar reikėtų pasikonsultuoti su mūsų ekspertais dirbančiais mūsų centre. Man labai malonu, kad E, buvo paskapta Dublino deklaracija ir ECDC taip pat prisidėjo prie šios deklaracijos. Mes e, vykdome ir e, tolesnį darbą. ECDC ketina pradėti galimybių studiją siekiant stebėti elgesį. Tai taip pat bus įdomu siekiant išsiaiškinti, kaip plinta živ. Tačiau pirmiausia, mūsų prioritetai taip pat bus siekti, kad visi žmonės turėtų galimybę pasitikrinti dėl živ ir būti gydomi nuo živ. Tai taip pat yra labai svarbu ir dabartinėje padėtyje. Ačiū. Pone Grostet. Ačiū, pone pirmininkė. Direktoriu, prieš tai minėjote, kad esate gripo ekspertas dar prieš kelis mėnesius visur tik ir girdėjome kalbant apie H1N1 gripą, dabar kalbos nutilo. Ar tas gripas vis dar yra, ar jis galbūt grįž kitą žiemą, ko reikėtų imtis, ką padaryti, kas nebuvo padaryta arba padaryta ne visai tinkamai per tą laikotarpį, siekiant kovoti su šiuo gripu, nes tai, kas vyko Europoje ne vienam kėlė taip pat ir abejonių, pavyzdžiui, dėl vakcinos. O tai yra labai svarbus klausimas, iš tiesų, juk vakcina yra viena svarbiausių priemonių ginantis nuo gripo. Taigi, kaip manote jūs, kaip ateityje piliečius būtų galima geriau informuoti apie šios lygos prevenciją, būtent vakcinuojant ir ką manote dėl šios lygos paplitimo ateityje? So that, um... Netai paprasta atsakyti į šį klausimą. Pirmiausiai gripo pandemija iš tikrųjų buvo beprecedentinė. Anksčiau mes su tokiais protrukiais nebuvome susidūrę. Pamokos, kurias išmokome iš tos situacijos, yra daugiausiai susijusios su būtinybė būti pasirengusiems neįprastoms situacijoms, tokioms kaip pandeminis gripas. Ir mes e, labai aktyviai rengėme kovos su pandemija planus ir uh, ši veikla buvo sėkminga. Tačiau labai sudėtinga tokiamis sąlygomis yra informuoti plačiąją visuomenę. Žmonės, taip pat ir Niderlanduose, buvo labai susirūpinę, labai išsigandę šios pandemijos, todėl mums reikėjo svarstyti ir reikia svarstyti apie tai, kaip subalansuoti e, informacijos sklaidą. Taip pat reikia skaidresnės e, sprendimų prieimimo ir patarimų teikimo procedūros. Mes uh, privalome įtikinti žmonės, pirmiausiai tėvus, kurie sprendžia dėl vaikų vakcinavimo, kad vakcina yra saugi. Ir preliminarūs bandymų rezultatai parodė, kad vakcina yra veiksminga 70 procentų atveju. Tai reiškia, kad 70 procentų atveju e, vakcina padėjo išriškėjus pirmiesiams e, lygos e, simptomams, e, tačiau visuomenė nesugebėjo tinkamai to užfiksuoti. Kalbant apie vakcinos saugumą, mes daug bandymų atlikome įvairių mokslinių studijų ir iki šiol yra aiškus, aišku ir galiu tą garantuoti, kad vakcina buvo saugi. Galiu tą atsakingai pareikšti, nes Niderlanduose mes daug dėmesio skiriame vakcinos saugumui ir nebuvo pastebėta arba pranešta apie jokius pašalinius poveikius Dagmar Rodberent. Antrą klausimą gali užduoti. Ačiū, aš grįžtu prie pirmo klausimo, jūs manęs neįtikinote, tačiau galbūt ir nesitikėjote manęs įtikinti savo atsakymu į pirmą klausimą. Aš norėjau pasakyti, tiksliau jūs norite pasakyti, kad parama nacionaliniams institutams veikiau yra našta, o ne nauda. Tai galbūt reiktų visai atsisakyti ir galbūt galėtumėte man, mane užtikrinti, kad jūsų agentūros interneto svetainėje bus informacija apie aiškius interesų konfliktus jūsų agentūros darbuotojų. Ir jeigu vykdomosios valdybos nariai tuo pačiu metu dirba nacionalinėse institutuose ir tuo pačiu metu priima sprendimus dėl finansinės paramos atitinkamiems institutams, tai tie e, nariai, kurie balsuoja priimant tokius sprendimus, turėtų deklaruoti savo interesus. Jūs, pavyzdžiui, turėjote tą padaryti ir būtų buvę viskas tvarkoje. Aš jums pritariu, kad laboratorijos neturėtų būti įrenginėjimos agentūroje, tačiau norėčiau žinoti ir norėčiau, kad būtų užtikrintas skaidrumas taip pat ir sprendimo prieimimo, tuo tarpu jūs E, atitinkamus sprendimus primdamas Stokholme to skaidrumo neužtikrinote. Dėl nuopelnų jūs kalbėjote apie savo įspūdingus nuopelnus, ponė Jacobs tuo tarpu. Uh, um, ir aš manome, kad tie nuopelnai agentūros veiklos nėra tokie įspūdingi. Duomenys, kuriuos jūs kaupiate, yra svarbus pasaulio valstybėms, kaip ir pasaulio sveikatos organizacijos renk, e, renkami duomenys. Tačiau aš nemačiau jokio veiksmų plano, pavyzdžiui, kovojant su keulių gripu arba kitų konkrečių veiksmų, kurie padarytų įspūdį E, priimant politinius sprendimus. Tai galbūt, e, kadangi jūsų pirmtakė manęs nesugebėjo įtikinti, tai galbūt jūs galėtumėte pristatyti savo artimiausių metų e, agentūros veiklos planus, kurie padėtų mums geriau dirbti teisėkos darbą. Der Mehrwert der ECDC für die Menschen in Europa.